Dear colleagues, we're all aware. Gerbėmiai kolegos, mums visiems yra žinoma, kad mes vėluojame, vėluojame dirbti pagal darbo tvarkę. Koordinatorių posėdis užsitėse, nes jo darbo tvarkėje buvo labai daug klausimų. Todėl iš karto siūlau perėti prie 20 darbo tvarkės punkto. Tai yra su, išklausyti delegacijos į Kiprą ataskaitą. Šią ataskaitą pristatysiu aš, nes aš vadovavau mūsų delegacijai, kuri buvo apsilankiusi Kipre, kad delegacijos vadovas. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad dingusių asmenų klausimas neramina mus visus, visus Libė komiteto narius. Jums visiems yra žinoma, kad Kiprė 1963 ir 1904 metais vyko susirimimai tarp įvairių bendruomenių. Jie taip pat paštrėjo, šie susirimimai paštrėjo 1974 metais po Turkijos invazijos ir daugiau nei 2000 asmenų tiek iš Kipro turkų, Kipro turkų tiek iš Kipro graikų yra, bendruomenių yra dingę be žinios ir tai sukelia be abejo labai daug kančių tiek jų šeimos nariams, tiek visiems kitiems piliečiams. Buvo sudarytas specia, e, buvo specialitas specialus komitetas, kuris turėjo spręsti dingusių be žinios asmenų klausimą. Junktinių tautų rėmose praeitų metų gruodį Libenarių delegacija apsilankė Nikodijoje tam, kad e, surinktų informaciją apie tai, kaip sekasi dirbti šiam komitetui ir kad mes galėtume įvertinti, kaip yra identifikuojami e, žmonių palaikai. Uh, Taip pat svarbu yra paminėti, jog šios darbus iš dalies finansuoja ES. Ponas Vlodek Sybor, vyriausiasis e, taikos palaikymo pajėgų Kipre patarėjas, pasikei, e, su mumis susitiko Mes taip pat apsilankėme ir laboratorijoje visų, žu, visų, žu, visi rasti palaikai siunčiami yra tą laboratoriją tam, kad būtų identifikuotas jų DNR. Ir mes taip pat susitikome su dingusių vežinios asmenų šeimos nariais kuri, kurių, kaip minėjau, yra ir tarp Kipro turkų ir Kipro graikų. Jei kas nors iš delegacijos narių norėtų dar ką nors pridurti, tuomet siūlyčiau padaryti tai nedelsiant ir gal tuomet mes sugebėsime pasivyti savo darbo tvarkę. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Prašau. Ε, πρέπει να πω ότι έχω διαβάσει την έκθεση και νομίζω norėčiau pasakyti, kad aš perskaičiau ataskaitą, jūsų ataskaitą ir aš manau, kad ji yra labai objektyviai, ypatingai objektyviai viskas išdėstyta paskutinėme puslapyje, kur yra nurodytos išvados. Mes raginame dingusių asmenų komitetą tęsti darbą visoje Kipro teritorijoje, skaitant ir okupuotas teritorijas. Dingusių bežinios asmenų klausimas yra humanitarinės klausimas ir mes privalome toliau bandyti įsiaiškinti, kas nutiko su tais dingusiais asmenimis, nes e, e, nežinia sukelia didžiulės kančias jų šeimos nariams. Man kila klausimas, ar šis dokumentas buvo išplatintas ofi oficialiai, nes e, aš pateikiu kelias pastabas, tikėjaus, matau, kad tai iš mano pastabas buvo atsižvelgta ir tu labai didžiuguosi. Ir aš džiaugiuosi, kad e, dabar tekstas yra objektyvesnės nei tas, kuris buvo parinktas iš pradžių. Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų ką nors pakomentuoti? Jei daugiau norinčių pasisakyti nėra, tuomet norėčiau Jums pranešti, kad ataskaita bus išplatinta visiems. Be to, aš norėčiau Jums dar kai ką pranešti. Mes pakvietėme dingusių bežnios asmenų komiteto narius apsilankyti Briuselėje mūsų posėdėje. Ir kiek mas yra žinoma, Jie ketina pas mus atvykti birželio 19 dieną. Gerai? Gerai, periname prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra Europos komisijos komunikatas Europos parlamentų tarybai, Europos centriniam bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetų regionų komitetui. Aha. Well, this, this point here involves the presence of. Uh... Mes palauksime ponios Liobael nes ji turėtų prie mūsų prisijungti kaip tik dabar. 4.45 šį pakeliui, aš tai jį ir įeina į salę. Tikrai pui, puikiai sugebėjote atvykti minutę į minutę, kaip buvo numatyta. Koks puikus punktualumas. Dėkoju. Dėkoju Jums, ponė Liubail. Taigi, mes norime, kad valstybės narės užtikrintų kuo e, geresnį teisingumo vykdymą. Ir mes e, norėtume sartukojomis aptarti ES teisingumo rezultatų suvestinę. Ten yra nurodyta, kiek bylų yra svarstoma, per kiek laiko jos yra uh, uh, išnagrinėjamos, kaip atliekamas yra, e, kaip atliekama stebėsena, kaip rengiami teisėjai, kokie ištekliai e, skiriami e, teisingumo sistemai ir kiti klausimai. Dabar sutikiu žodį Fransuas Liobailį, yra teisingumo generalinio direktorato generalinė direktorė. Prašau, ponė. Uh, dėkoju, ponė pirmininkė, ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs suteikėte man galimybę pristatyti Jums šią teisingumų rezultatų suvestinę. Mes visi žinome, kad uh, kiekvieno žmogus profesinėje karjeroje pasitaiko akimirkų, kai uh, jūs, jis gali pasidžiaugti tuo, kas buvo, pada, kas buvo padaryta ir mes džiaugiamės tuo, kad mūsų iniciatyva buvo gyvendinta ir mes labai tuo džiaugiamės ši rez, teisingumo rezultatų teisų vestinė, kuri buvo jums visiems išplatinta, aš bent jau taip tikiuosi, yra dokumentas, yra nauja priemonė, kurios tikslas yra skatinti veiksmingą teisingumo sistemą, veiksmingą šios sistemos funkcionavimą. Aš norėčiau trumpai papasakoti, kodėl šios sistemos yra labai svarbios ir kodėl jos turi veikti veiksmingai. Pirmiausia, Teisė į teisingą sąžiningą teismą ir e, į teisingumo, teisingumas e, sistemoje yra viena iš pagrindinių teisų. Tai yra ir mūsų demokratijos pagrindas. Šie principai e, yra visiškai spindi mūsų vertybės. Antra, kai kalbame apie nacionalinės teisingumo sistemas, turime suvokti, kad nacionaliniai teisėjai yra ir Europos teisėjai. Nacionaliniai teisėjai priima sprendimus dėl to, kaip įgyvendinama yra ES teisė. Ir jie iš tikrųjų veikia kaip ES teismai ir tai yra labai svarbu. Mes nekalbame apie centralizuotą teisingumą apie ES lygmenių reguliuojamą teisingumą. Ne, mes esame įsitikinę, kad nacionaliniai teisėjai ir yra ES e, teisingumo sistemos vykdytojai ir Europos teisėjai. Kodėl šis dokumentas yra svarbus? Jums yra žinomi e, mūsų tikslai teis, e, teisingumo srityje. Mes norime sukurti abipusį pasi, pasitikėjimą. Ir kurdami uh, ir skatindami šį abipusio pasitikėjimą mes e, norėtume e, sukurti veiksmingai veikiančią teisingumo sistemą. <coughs> Ir be veiksmingai funkcionuojančių nacionalinių teisingumo sistemų visa ES vargiai galėtų tinkamai veikti. Todėl labai svarbu buvo išsamei išnagrinėti, kas gyvyksta dabar mūsų teisingumo e, e, e, srityje. Mes nagrinėjame nacionalinės teisingumo sistemas ir esame visiškai įsitikinę, kad uh, investuotojai, pasirinkdami, kur investuoti, visuomet pasidomi, ar teisingumas veikia kiek, toje šalyje, kurioje ketinam investuoti. Ir mes e, rėmėmės savo patirtimi, nes mes ilgą laiką jau teikėme patarimus įvairioms valstybėms narėms. Mes jau kuris laikas e, stebėme, kaip veiksmingai veikia įvairios uh, programos įvairiose šalyse ir aš galvoju apie Graikiją, Portugaliją, apie Airiją. Ir šioms šalims mes teikiame patarimus apie tai, kaip galima būtų patobulinti jų nacionalinės teisingumo sistemas. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad Gerai funkcionuojanti teisingumo sistema yra labai svarbus veiksnys, kuris pritraukia investuotojus, nes jie visuomet paklausia, jei iškils kokiu nors problemu, ar aš galėsiu pasitikėti teismais. Ir be abejo, savame suprantama, kad teismai turėtų būti visiškai nepriklausomi, savarankiški. Tai ir, ir buvo vienas iš tų aspektų, kuriam skiriame ypatingą dėmesį. Teismų nepriklausomų, savarankiškumas. Tai, ką mes siūlėme minėtam šalims, po to buvo atspindėta dokumente dėl Europos semestro. Ir praeitais metais mes jau taip pat pateikėme pateikimus šešioms valstybėms narėjams Europos semestro, pagal Europos semestro tvarkaraštį. Tai Mes joms paaiškiname, kaip jos galėtų patobulinti savo teisingumo e, sistemą. Ir mes visi žinome, kad e, augimas ir veiksmingai funkcionuojančia teisingumo sistema yra tarpusavį susiję dalykai. Taigi mes e, dirbome jau su keliomis valstybėmis narėmis ir dabar ketiname praplėsti savo darbą ir dirbti visose 27 valstybėse narėse. Aš norėčiau Jums pamė... iš karto pasakyti, kad mes nebandome reitinguoti valstybių narių. Jei pažvelgsite į tą suvestinį, iš karto tai pamatysite. Mes tiesiog teikiame skai... E, įvairią informaciją, išreiškime ją skaičiais ir taip parodome valstybėms narėms, ką galima patobulinti jų sistemoje. Mes parengėme kriterijus, kurie leidžia mums vertinti e, turimą informaciją. Aš pato prie jų dar sugrįšiu ir pakomentuosiu išsameu. Bet ką mes susiaiškinome? Pirmiausia, susikaupęs bylų skaičius. Tai yra labai svarbi problema. Galime tiesiog įsivaizduoti popierių kalnus e, ant teisėjų stalų Ir mums buvo svarbu tai, kad taip ir e, šie, e, e, šios bylos, nes prie tų bylų skaičius rodo, kiek laiko jums reikės laukti sprendimo. Ir kai kuriuose valstybėse narėse bylos nagrinėjimas užtrunka dvi gubai daugiau nei yra ES vidurkis. Tai e, aiškiai rodo, kad teisingumas veikia kur kas lėčiau šioje valstybėje narėje ir sprendimo tenka laukti ilgiau. Toliau, tarpininkavimas. Jums tikriausiai yra žinoma, kad jei jūs norite, kad sprendimas būtų priimtas greitai, tuomet labai svarbu yra pasinaudoti uh, neteisminio e, ginčio sprendimo procedūra, taip e, vadinama alternatyvia ginčio sprendimo procedūra. Jei visos valstybės narės turėtų tokį e, alternatyvų ginčių sprendimo mechanizmą, būtų gerai, bet to mes matome, kad net ir tose šalise, kur yra toks mechanizmas, juo pernelik retai naudojamasi. Aš manau, kad būtų įdomu panagrinėti, kodėl taip yra. Dar vienas dalykas, kurį mes įsiaiškinome, rengdami šią suvestinę, tai yra teismų savarankiškumas. Jūs galite pamatyti iš pateiktų duomenų, kad čia informacija pateikta yra kiek kitaip nei kitose skyriuose. Dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, mes čia kalbame apie tai, kaip suvokiamas yra tai šis teismų savarankiškumas. Kaip jis yra vertinamas. Ir mes rėmėmės Pasaulio banko, pavyzdžiui, pateiktą informaciją, jų naudojama metodologija, pagal kurią atliekama yra įmonių apklausa apie tai, kiek jos pasitikė e, šalies teisės, nacionaliniais teismais. Tai yra toks, e, e, tai ir leidžia mums įvertinti, kiek žmonės pasitikė teismais ir kiek jų nuomonė jie yra savarankiški. Ir yra valstybių narių, kurios pirmauja pagal šį rodiklį visame pasaulyje. Jūs taip pat pastebėsite šiame dokumente, kad yra ir kitų valstybių narių, kurios atsidūrė sąrašo pabaigoje. Be šių elementų jūs surasite teisingumo suvestinėje ir kitos informacijos. Bet aš pagalvoju, kad žanginėje kalboje būtų gerai, jeigu aš jums trumpai uh, pristatyčiau šį dokumentą ir trumpai papasakočiau apie mūsų atliktą analizę. Be to norėčiau pasakyti, kad teisingumo suvestinė, kurią mes paskelbėme šiais metais, yra pirmu, pirmasis tokio pobūdžio dokumentas. Ir mes jį ketiname dar tobulinti. Mes ketiname uh, tobulinti uh, darbą skiriuose srityse, tobulinsime ir uh, renkamus rodiklius, ir be abejo metodologiją tam, kad e, ši teisingumo suvestinė taptų vis patikimesnė, vis tikslesnė. Mes manome, kad yra labai svarbu aiškiai nustatyti vertinimo parametrus remintis, kuriais galima būtų vertinti, ar teismai veikia veiksmingai. Yra dar vienas rytis, kurią mes nagrinėjame. Tai yra teismų savarankiškumas, aš apie jį jau kalbėjau. Šiame dokumente jūs tikriausiai pastebėsite, kad šiuo klausimu mes ketiname labai glaudžiai bendradarbiauti su teisėjų e, tinklu su e, teismų atstovais, nes mes norime, kad visus duomenys galima būtų palyginti. Ir ateityje tikimės, kad mes galėsime teikti įvairesnius duomenys, nes kol kas Mes rinkome tik tai tai, kas yra numatyta pagal, rengant informaciją pagal Pasaulio banko metodologiją. Kasgi vyks toliau? Remintis šią teisingumo suvestinę, mes parengsime rekomendacijas atskiroms valstybėms narėms, jei tokios rekomendacijos yra reikalingos. Ir tai yra svarbu, kadangi mes norėtume, kad teisingumo suvestinė būtų naudojama praktiškai, kad tai nebūtų vien skaičių suvestinė. Mes norime, kad šis dokumentas padėtų mums, mums ir valstybėms narėjams geriau suprasti, kas yra tobulintina teis, jų teisingumo sistemoje. Be to, ši suvestinė gali paskatinti diskusijas apie teisingumo politiką Taigi e, čia galima kalbėti ir apie vadinamąjį prancūziškai asys de la justice, e, šio termino vertimo nėra, yra specifinė e, prancūziška realija, kuri parodo, jog teismų sistemos gali būti įvairios ir kad teismai gali vaidinti labai svarbų vaidmenį siekiant atkurti ekonominį augimą Mes manome, kad e, kuriant Europos teisingumo erdvę, būtina atsižvelgti į įvairius teisingumo sistemos elementus. Taigi mes labai didžiuojamės e, teisingumo suvestinė, tai yra labai geras pirmasis žingsnis. Ir be abejo mes e, dar tobulinsime šį dokumentą tam, kad jisai dar geriau spindėtų realią situaciją ir kad leistų mums priimti teisingus sprendimus. Ir kad leistų valstybėms narėms taip pat priimti teisingus sprendimus teisingumo srityje. Dėkuoju. No. Dėkuoju, poniai Labai. Dabar, e... dabar pradėsime diskusijas, kas norėtų pasisakyti. Ačiū, dėkuoju už informaciją. Labai įdomi informaciją ir įsivaizduoju, kad ne visos vyriausybės ir ne visos teisingumo ministerijos džiaugiasi tais rezultatais. Turiu klausimą dėl išvadų. Ką būtų galima padaryti su, su šia labai įdomia ataskaita? Aišku, gal svarbu būtų surenkti forumą ar atviras diskusijas apie tai, Tačiau man atrodo, kad to nepakaks. Puiku, kad rengėte suinteresuotos menų konferencijas, tačiau nežinau, ar to pakaks. Taigi mano klausimas štai koks. Ką mes galėtumėme, jūs galėtumėte padaryti su tais rezultatais? Galbūt būtų naudinga paprašyti išsiaiškinti, kokia yra apskritai galimybė naudotis teisingumo sistema ir kiek yra užtikrinama ES piliečiams. Turime kreiptis į pagrindinių teisų agentūrą ir paprašyti, kad ji tą padarytų. Ir turime bendrai pažiūrėti, ką mes dar galėtumėme nuveikti su šiais svarbiais duomenimis nes e, iš naujų valstybių narių ypatingai mums e, susidaro įspūdis, kad teismų nepriklausomumas, teisėjų nepriklausomumas šiek tiek per anksti. Per anksti buvo suteiktas, nes mes matėme daug baisios korupcijos teis, teismų sistemose. Ir Tai yra labai liūdina. Bet aišku, mes negalime visko pakeisti ir daryti įtakos iš politikos pusės, iš politikų pusės, bet kažką tikrai reiktų padaryti ir norėčiau jūsų išklausyti, ką jūs manote, ką mes dar galėtumėme nuveikti. Ačiū, ponia Mačiai. Man atrodo, kad tai yra puikia iniciatyva, kurios ėmėsi Europos komisija, kad būtų suteikta daugiau informacijos apie teisingumo sistemą įvairiose valstybėse narėse, senose ir naujose. Na ir bet kuriuo atveju tiesa, kad jūs, ponė, daugiausia dėmesio skiriate tam, kaip jaučiasi patys piliečiai, nes kartais teisingumo sistema yra gan ilga, kartais ji kainuoja labai daug. Ir galbūt tai yra puikia proga išvelgti ir aptarti tas problemas, kurios labiausiai rūpi mūsų piliečiams. Ir ne tik piliečiams, bet ir valstybėms narėms, kurios bando įdėkti europinę sistemą, pavyzdžiui, nacionaliniai magistratai tampa, tampa ir ES magistratais ir teismais. Taigi, galbūt geriau turi būti suderinta ta sistema ir pasirinktas kažkoks konkretesnis modelis, uh, užtikrinant geresnę kai kurių pagrindinių teisų apsaugą. Ir bet kuriuo atveju aš manau, kad Europos komisija parodė puikią iniciatyvą e, šiuo atveju. Taigi, Taigi tiesiog norėčiau Jūs pasveikinti mūsų visų vardu, ponė Liubail. Ačiū, ponė Zipelė. Ačiū. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti už trumpą pristatymą. Mano manimu, tai yra labai gera iniciatyva. Esu labai dėkinga, kad buvo iškeltas ir pasitikėjimo klausimas, nes tai susijęs su tam tikrais aspektais pirmiausia, kiek piliečiai pasitikė teisingumo sistema ir taip pat kiek priešingo, priešingai yra to pasitikėjimo, kiek vyriausybės, valdžios institucijos ES linkusios yra tarpusai sėkmingai bendradarbiauti. Taigi, aš manau, kad e, rezultatas gali būti gan sėkmingas, bet dabar dar per anksti kalbėti apie pagrindinės temas manau, kad mes turėtumėme pirmiausia užsitarnauti valstybių narių pasitikėjimą, nes galim, negalime pradėti kritikuoti žmonių, kad kažkas yra daroma neteisingai. Tiesiog mes bandome užtikrinti sistemos veiksmingumą ir norime projektuoti tas rytis, kur galima pato, pasit, patobulėti ir kur galima pasikeisti veiksmingą praktiką. Tai, mano manimu, yra labai svarbu. Ir daugelės ryčių galbūt būtų naudinga tokia turėti rezultatų suvestinę ir pažiūrėti, kaip būtų galima pagerinti, patobulinti situaciją ir vienyti pajėgas ir pagerinti procesus. Na ir pažvelgus į vidutinės trukmės laikotarpį, galbūt būtų galima išplėsti tą teisingumo rezultatų suvestinę ir į ją įtraukti ir pagrindinės teisės ir teisinės valstybės principus, kad būtų galima įtraukti ir šias rytis ir tada surenkti diskusijas apie ilgalaikius tikslus. Aš nežinau, kokiais kriterijais galėtumėme tą padaryti, bet pa pa pasvarstyti būtų visiškai naudinga. Ačiū, ponė Kinga Genč. Ačiū. Aš tikrai tikiuosi, kad visi teisingumų ministrai pasidžiaugs šią naują priemonę, nes ji gali prisidėti prie šalies ekonominės sėkmės. Ir man tai yra pirmasis aiškus pripažinimas, kad teisingumo sistema, jos nepriklausomumas ir veiksmingumas yra labai svarbus elementas siekiant sėkmingo šalies ūkio. Vieningoje rinkoje tai yra dar svarbiau, nes vieninga rinka yra grindžiama pasitikėjimu, bent jau turėtų tai būti. Ir pasitikėjimas turi būti įtvirtinamas. Na ir rezultatų suvestinė ir parodo skirtumus ir taip pat suteikia galimybės valstybėms narėms patobulinti savo situacijas, kalbant apie veiksmingumą ir nepriklausomumą teismų sistemoje. Taigi labai svarbu mums ir piliečiams žinoti, kiek naudojamasi tarpininkavimo paslaugomis įvairiose valstybės narėse, nes tarpininkavimas yra ta priemonė, kuri gali surasti abipusės tenkinančių ginčių sprendimų. Ir mes norėtumėme, kad vieningoje rinkoje vis dažniau būtų taip, tokiu būdu ieškoma sprendimų. Ir kad tai tenkintų veikėjus, ūkio veikėjai kurie kuria daug, naujas darbo vietas, gerina ūkį šalyse. Tikrai tuo yra suinteresuoti, taigi aš džiaugiuosi šiuo pasiūlymu ir norėčiau daugiau sužinoti apie kitus žingsnius, ką planuojate dar. Jūs sakėte, kad tai yra tobulėj, tobulinama priemonė ir taip pat jūs kalbėjote apie veiksmingumą ir e, teismų sistemos nepriklausomumą, tačiau kalbant plačiau, kalba eina apie visus valstybinės, teisinės valstybės principus ir kokia yra situacija su tais principais įvairiose šalyse. Ir būtent ta situacija yra ir nulėmė, kiek ta šalis yra patraukli investuotojams. Tokiu būdu tai gali turėti iš tiesų įtako šalies ūkiui. Taigi aš norėčiau daugiau apie tai sužinoti. Aš tikiuosi, kad tas diskusijas dar pratesime su komisija vėliau. Dėkoju. Latford. Pone Latford. Ačiū. Nežinau, ar praleidau kažką, bet. Nežinau, ar, ar buvo išdalinta rezultatų suvestinė ar ne. Bet aš mačiau šiek tiek su tuo susijusios informacijos ir žinau, kad tai yra veiksminga priemonė. Aš visapusiškai pritariu šią iniciatyvai juolab, kad e, ji buvo taip užsipuolama Londone, kai, kai kurių veikėjų, didžiulių, ambicingų, imperiją kūrinčių, kur, e, Prusija, imperija kūrinti Briuselio sistema buvo teigiama perima viską iš mūsų, iš Didžiosios Britanijos. Aš manau, kad Tai yra labai esminis ir vertingas dalykas. Nes, kaip sakė ponė Gionš, negalima turėti veiksmingos ekonomikos ir vieningos rinkos ir pasitikėjimo, jei nėra teisinių, teisinės valstybės principų. Tai yra visiškai akivaizdu, net Londone gal kai kurie tą supranta. Tačiau ne, negali kaltinti vieningos rinkos dėl tokios priemonės. Ypač priemonės, kurie bandoma atriboti tuos, kurie nesilaiko pačių aukščiausių standartų. Taigi, buvo šiek tiek e, buvo aptarta ši priemonė, bet iš principo čia daugiausia kalbama apie civilinį teisingumą, civilinę teisę. Ir tai, aišku, ypač aktualu, kalbant apie priekybą, priekybės, priekybos komercijos įstatymus. Tai, žinoma, yra labai svarbu. Tačiau šiame komitete mes nuolatos reikalaujame, ypatingai per savo pranešimus, dėl pagrindinių teisių laikymosi ES, mes reikalaujame, kad būtų užtikrinama per partnerių priežiūra, kad valstybės narės galėtų uh, atsiskaityti, ypatingai tos, kurios nerodo gerų rezultatų teisinės valstybės principų gyvenimo srityje, kalbant apie žmogaus teisės, plėtinės laisvės, baudžiamą, baudžiamą į teisingumą, procedūrinės teisės ir panašiai. Taigi aš manau, kad mes galime grįžti prie komisijos pirmininko pareiškimo apie padėtį ES padaryto praeitą savaitę, bet aš pati ir mano frakcija labai norėtumėme, kad būtų pasiekta čia pažangos. Ir turiu prisipažinti, kad kai visą pirmą kartą išgirdau teisingumo e, rezultatų suvestinė, bingo, vat štai mums to ir reikia. Ir galiausiai mano entuzijazmas irgi neišnyko, nes tai yra labai vertinga priemonė. tikėtina, kad taip ir bus. Bet aišku, tai yra tik pirmasis elementas. Ir aš norėčiau ponios Lebai paklausti, kuomet mes galime tikėtis kažko panašaus ir žmogaus teisų srityje. Ir pagarbos piliečių laisvėms ir kitiems dalykams srityje. Mesgi nuolatos šiame komitete apie tai kalbame. Dabar žodis sugiamas poniai Morvai. Dėkoju labai. Pati būdama akademikė, teisininkė, labai su dideliu susidomėjimu perskaičiau ataskaitą, labai mane sudomino metodologija pasirinkta, kurio buvo vadovavimas rengiant rezultatų suvestinę 27 valstybėse narėse. Norėjau pasiteiraut, kaipgi vertinamas tas e, teisinės sistemos savarankiškumams. Mums, vengrams, tai yra itin aktuali sriti pagal e, septintą e, straipsnį. Mes susidurėm su problemam dėl savarankiškumo. Taigi, kokia, te, kaip, kokia metodinė priemonė buvo naudojama įvertinant šį savarankiškumą. Man buvo kilęs toks klausimas, bet dabar aš e, sužinojau. Tai labai tiksli ir moksliška metodologija, kuri naudojama e, vertinant teisinę sistemą Europos Sąjungoje. Uh, E, ši suvestinė buvo daug aiškesnė negu tikėjausi. Aš dabar net ir žinau, kokia situacija yra Vengrija, Vengrijoje. Taip pat e, ir tam tikros bendrovės pasakė savo nuomonę. Ir aišku, kad e, dabar Vengrijoje vyksta vadinamos ekonominės kovos Manau, kad jų nepakanka, bet dabar bent jau dabar e, mūsų vyriausybė e, stengiasi mus išlaisvinti nuo bankų vykdomos kolonizacijos. Ir dėkoju, kad jūs paprašėte įvertinti mūsų teisinį savarankiškumą. Dėl e, rezultatų suvestinę norėčiau pacituoti Tikslas yra padėti valstybėms narėms pasiekti teisingesnį teisingumą, naudojantis patikimais duomenimis, kurie surinkami visose valstybėse narėse. Ar galėtumėt uh, pasakyti, kodėl buvo pasirinktas toks uh, E, tikslas, kodėl jūs bankų ir korporacijų paprašėte pateikti nuomonę. Tai toks pirmas klausimas. Antras klausimas, gal galėtumėt plačiau pakomentuoti Vengrijos situaciją, kokie jie yra, kokio, kokios, e, su kokiam problemom e, susitarė. Jeigu pasižiūrėtume ja, kai žiūriu į duomenis, tai nematau, kad Vengrija būtų kažkokia išskirtinė, bet tai kodėl jūs dabar e, Vengrijai grasinate, kodėl grumojate pirštu? Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Pirmadienį užsienio reikalų ministrai buvo susitikę ir komisarė Reding atsakė į Niderlandų, Vokietijos, Suomijos e, ministrų pasisakymus. Buvo kalbama apie priemonės ir apie atominę bombą. Aš čia ne šiaip grasinu atominę energetiką, aš e, cituoju komisarą. Taigi, kaip reikėtų bausti tas valstybės narės, kurios uh, nesilaiko pagrindinių teisių, vadovaujantis čia rezultatų suvestinė. Aš manau, kad tai pirmasis žingsnis, kuris padeda užtikrinti valstybėms narėms, kad uh, valstybės narės įstojusios Europos Sąjungą ir toliau laikysis Kopenhagos uh, taisyklių ir galės viena kitą kontroliuoti ir vertinti. Gal galėtumėt pakomentuoti ministrų pasisakymus ir veiksmus ir ponios Reding pasisakymus. Dėkoju, dabar po, atsiprašau, ponas Brons, jums suteikiamas žodis. Jūs pagrindę kalbėjote apie civilinę teisę. Mane domintų šiek tiek platesnis požiūris. Kalbate apie teismų savarankiškumą ir kaip jis suvokiamas, bet nesiremat kažkokiais objektyviais faktas. E, aš manau, kad verslas gali būti neobjektivus, priklausomai nuo to laimėjo bylą ar e, pralošė. Ir kaip, kaip, pavyzdžiui, norėčiau pasiteirauti, kaip. Own countries, and I am of mine, but uh, I'm sorry to say that we didn't have judicial appointment norėčiau paklausti, ar jūs atsižvelgiat ir apskritai apie teisinę, į teisinę sistemą, kaip e, renkami teisėjai, kaip paskiriami, kaip atleidžiami? Buvo susidarius situacija, kai teisėjai net negalėjo o, gauti tokio darbo, būti priimti į darbą. Taip pat reikėtų atsižvelgti uh, ir į teisėjų komentarus. Ir reikia kalbėti ne tik apie civilinę, bet ir uh, baudžiamąją teisę. Manau, kad nepanašu, kad uh, baudžiamosiose bylose uh, teisėjai gali būti ir paperkami Ir aš manau, kad. Um, <clears throat> I think the area in our income. Jie gali būti nusistatę ir to nusistatymo niekaip nepamatuosi, tai jie gali būti nešališki. Kartais e, būna pateikiami, pateikiamos užklausos tiesiogiai ar netiesiogiai. Kai kuriais atvejais e, ne visi duomenys būna pateikiami. Dėkoju. Dabar žodis poniai Lebai. Ai, dar vienas klausimas. Pone Papadopoulos, atsiprašau, jūsų nepastebėjau. Prašau, prašau. Dėkoju. Dėkoju, aš turiu du klausimas. Pirmasis, pir, e, pirmąjį pateiksiu angliškai, antrąjį graikiškai. Uh, Aš skaičiau, kad 2000. E, aš susipažinau su šiuo dokumentu ir perskaičiau, kad jūs išnagrinėjote bylų nagrinėjimo trūkmę, stebėsime vertinimą ir e, neišnagrinėtų bylų skaičių. Ir po to jūs rašote, kad iš šią suvestinę bus atsižvelgta, kai bus rengiamos rekomendacijos įskroms valstybėms narėms dėl 2013 metų Europos semestro. Ir taip pat remsitės e, šią suvestinę, koreguodami ekonominio vystimosi nacionalinius ekonominių korektyvų planus. Aš norėčiau paklausti, kaip šis dokumentas yra susijęs su ekonominių korektūrų planais. Ir antras klausimas yra štai toks Aš esu iš Kipro ir todėl puikiai žinau, kad kai rengiami tokie yra planai, tuomet trejato žodžio galia yra kur kas didesnė nei parlamentarų e, e, balsas. Ekonominių koregavimų programoje nėra numatyta e, trejato atsakomybė parlamentui ir taip yra naikinamas piliečių pasitikėjimas. Taigi aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt šį klausimą. Kodėl trejetas nėra atsakingas Europos parlamentui? Kodėl Europos parlamentas negali tarti savo žodžio, kai yra tvirtinami šie nacionaliniai e, ekonominių korega, korektūrų planai? Ir antrą klausimą pateiksiu prancūziškai. Pirmadienį Kipre buvo susirinkę įvairių ES valstybių narių parlamentų nariai. Buvo kalbama labai daug apie tai, kad atotrukis tarp parlamentų ir piliečių yra didžiulis, kad mes praradome pasitikėjimą eurozonoje ir visoje Europos Sąjungoje. Turime derinti teismų darbo tvarką, tačiau jei dėl neteisingos politikos naikinamas yra žmonių pasitikėjimas, ar sugebės šį suvestinę jį atkurti? Kaip jums atrodo, ar tokia suvestinė iš tikrųjų galės atkurti valstiečių pasitikėjimą, net ir tuomet, kai jie žino, kad ES ir jos institucijos ir tarptautinės organizacijos jau seniausiai prarado piliečių pasitikėjimą? Prašau, ponė Lebai, dabar atsakykite į klausimą. Klausimus. Taip, dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų pastabas. Pirmiausia, aš manau, kad Jūsų pastabos visos buvo labai vertingos ir aš norėčiau sugrupuoti klausimus su kelias grupės. Man atrodo, kad viena grupė galėtų būti tokia. Ką Jūs ketinate daryti su šiuo dokumentu? Antra grupė būtų klausimas, ką Jūs darysite toliau ypač teisingumo e, ir teisėsaugos e, srityje. Taigi norėčiau dabar pakomentuoti šios klausimus. Pirmiausia, kągi mes ketiname daryti su šiuo dokumentu, su tokiu, kokiu, koks jis yra. Kai sakau toks, koks jis yra, tai aš noriu pasakyti, kad svarbu yra suprasti, kad rengdami šį dokumentą mes e, tiesiog rinkome turimas žinias apie įvairius teisingumo sistemos aspektus. Šiuo metu ES yra pernelik mažai žinoma apie tai, kaip e, funkcionuoja e, e, nacionalinės teisingumo sistemos. Ir mes bandėme tą, tą spragą užpildyti. Ir atsakydami į ponijos Bauer ir ponijos Papadopulų klausimus, tai yra, į kągi, kągi mes darysime su šiuo dokumentu, aš galiu Jums pasakyti, kad mes remdamiesi šiuo dokumentu stengsime parengti uh, valstybėms narėms skirtas rekomendacijas, kurios dabar yra rengiamos e, pagal Europos semestrą. Praeitais metais mes parengėme tokias rekomendacijas šešioms valstybėms narėms ir tarptų rekomendacijų, pavyzdžiui, buvo štai tokie pasiūlymai. Gal jūs galėtumėt sukurti alternatyvę ginčių sprendimo e, procedūrą? Uh, Ir kiekvienai šaliai pateikėme tai būtent jai skirtas rekomendacijas. Ir tos rekomendacijos yra pateikiamos tik tuo met, kai jos yra iš tikrųjų reikalingos. Mes visiškai neturime jokių ketinimų patarinėti valstybėms narėms tai, ko joms nereikia. Bet iš esmės mes stengiamės surinkti uh, duomenų ir žinių pagrindą remiantis, kuriuo galima būtų pateikti racionales rekomendacijas valstybėms narėms. Antra, Kągi mes ketiname daryti toliau. Taigi, tolėje mes, e, e, ateityje mes stengsime surinkti kuo daugiau informacijos apie kiekvieną valstybę narę, nes, pažiūrėjau, kai kurių šalių atžvilgių turime per nelik mažai informacijos. Tai nereiškia, kad ši šalis nenori suteikti mums prašomų duomenų, bet tiesiog dažnai būna taip, kad ji pati neturi tos informacijos mums reikiamų formatų. Taigi, ką mes darysime toliau? Kaip jau ir minėjau, tai yra tik tai pirmasis e, pirm, dokumentas, tokio pobūdžio dokumentas, pirmasis žingsnis ir mes norėtume jį laipsniškai plėsti, e, norėtume plėsti turimą e, rodiklių sąrašą ir kai kas iš jūsų jau minėjo, kad galima tobulinti ir atskirus vertinimo kriterijus, pavyzdžiui, teismų savarankiškumas ir nepriklausomumas. Jūs taip pat pastebėjote, kad aš kalbėjau apie tą nepriklausomumą, apie tai, kaip jį suvokia e, piliečiai, tai yra įmonės ar žmonės. Ir kol kas mes galėjome rinkti informaciją tik tai remdamiesi pasaulio banko e, turimais duomenimis. Pone Havai, mes e, galime paklausti įmonės, pavyzdžiui, žinodami apie teisingumo situaciją šalyje, arba remdamiesi tomis žiniomis, kurios yra e, viešai, e, ta informacija, kuri viešai yra prieinama, ar jūs pasirinktumėte investuoti tokioje šalyje ar ne. Ir akivaizdu, kad jeigu įmonė jums pasako, kad ne, ačiū, mes investuosime kitur, tai jums daug ką pasako apie jų pasitikėjimą to šalies teisingumo sistema. Tai yra vienas iš uh, elementų, kuris leidžia mums e, dirbti ir todėl, rengdami kitą teisingumo suvestinę, mes bendradarbiausime su teisėjų tinklu ir su teisminėmis e, institucijomis. Jau buvo paminėta, kad pavyzdžiui, teisėjų skirimas ir jų atleidimo tvarka yra irgi vienas iš e, indikatorių to, kiek nepriklausoma yra E, teismų sistema. Ir e, anksčiau ir vėliau mes be abejo į tai atsižvelgsime, rengdami savo kriterijų sąrašą. Mes nenorime kurti vienos bendros teismų sistemos, tai tikrai tokio tikslo neturime. Mes e, tiesiog stengiamės uh, suprasti, kas šiuo metu vyksta ir stengiamės parengti rodiklių sąrašą, kuris padėtų mums tai, išnagrinėti situaciją valstybės narėse. Daug kas iš jūsų kalbėjo ir jūs visiškai teisingai paminėjote komisijos vicepirmininkės ponios Reding kalbą Gekė šią savaitę. Na, aš galiu Jums pasakyti, kad teisingumo suvestinė yra tik tai vienas iš uh, teisės viršinybės principo taikymo elementų. Mes e, visi su, tai suprantame ir komisijos pirmininkas ponas Baroso labai aiškiai pasakė, kad kad politinis spaudimas gali būti labai stiprus ir taip pat labai e, stip, veiksminga priemonė yra septintasis straipsnis. Ir kai kurios valstybės narės mano, kad mums reikėtų kažkokios tarpinės e, priemonės, kuri būtų netokia stipri, gal e, netokia naikinanti kaip septintasis straipsnis, bet kiek pajėgesnė nei politinis sprendimas, politinis spaudimas. Ir gali būti, kad tokią priemonę atsirasti reikės pakeisti sutartis bent jau iš dalies. Bet būtent šiuo keliu mes ir žengėme ir ES teisingumo suvestinė yra tiesiog vienas iš šios platesnės teisės viršinybės principo taikymo ir gyvendinimo analizės elementų. Jūs, ponė, kalbėjote apie e, teisingumo, korupciją teisingumo sistemoje. Aš manau, kad labai svarbu yra nepamiršti, kad e, keliose šalise mes e, turime CVM mechanizmą ir Bulgarija, Rumunija gali jo uh, uh, uh, pasinaudoti. Mes turime uh, sistemas, kurios leidžia mums įvertinti situaciją Rumunijoje, Bulgarijoje ir taip pat mechanizmą, kuris taikomas yra toms e, šalims, kurios nori prisijungti prie ES. Kitų šalių atžvilgių tokio mechanizmo negalime taikyti. Aš kalbu apie bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmus ir jų įvairias rušis. iš tikrųjų būtų labai gaila, jeigu mes galėtume stebėti situaciją šalyje kandidatėje, bet ją įstojus Europos Sąjungoje prarastume tokią galimybę. Taigi tai yra tik tai pirmasis žingsnis, kuris parodo, kaip mes galime analizuoti situaciją teisės viršinybės principo gyvendinimo atžvilgių bet aš tikiuosi, kad ji, gal ji dar ir nėra tobula, bet ateityje tikiuosi, ji padės mums įtvirtinti teisingum, teisingumą ir teisės viršinybės principo gyvendinimą visoje Europos Sąjungoje. Dėkuoju poniai Labai už jos laiką ir energiją skiriamą šiai svarbiai analitiniai priemoniai ir taip pat ją tobulinant. ES valstybių narių teisingumo, teisingumo sistemų tikrinimo priemonę. Taigi ačiū Jums labai, dėkoju už informaciją ir norą keistis nuomonėmis. Darbą tęsime 9 ryto rytoj. Ačiū.